Ir Luis de Grandes Pascual suteiksiu žodį. Pirmiausia, yra parengti šeši rezoliucijų projektai. Taigi, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, Ispanai labai sudėtinga kalbėti apie tokią valstybę kaip Venezuela. Skauda, turiu pasakyti. Istoriniai ryšiai su ta šalimi labai seni ir jie niekada nedings. Tačiau e, čia turime kalbėti apie dar kitokius dalykus. Keturios didžiausios parlamento frakcijos sutarė dėl rezoliucijos. Tai yra visa apimanti rezoliucija, kurioje smerkiamas politinis e, Almadūro politiniai veiksmai, nes jis persekioja uh, E, opozicijos narius. Junktinės tautos griežtai pasmerkė kankinimus. Venezuela nėra žodžio ir minties laisvės, nėra nepriklausomos teisės saugos ir yra fiksuoti labai konkretus kankinimo atvejai. Mums iškyla klausimas, kiek laiko ponas Maduro dar bandys mūsų kantrybę. Aišku, jis išrinktas buvo demokratiškai, tačiau demokratiškai išrinktas prezidentas neturi teisės įžeidinėti kitų ir pažeidinėti tų žmonių teisių. Negalima taip. Aišku, mes norime, kad e, Venezuela būtų turtinga šalis, einanti laisvės keliu ir tikimės, kad mums pavyks su ją glaučiai bendradarbiauti. Panas Weidenholzer. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo prezidento rinkimų 2013 metais padėtis Venezueloje, ypač opozicijos nariams, labai e, tapo sudėtingos. E, vis daugiau opozicijos narių yra suimami. Junktinių tautų vyriausiojo žmogaus teisų komisaro e, biuras išreiškė savo nuogastavimus dėl žmogaus teisų pažeidimo. Šalis yra pasidalinusi. Iškyla rizika ištisoms šeimoms Ir mes tikimės, kad Venezuela užvers šį gėdingą istorijos puslapį ir pradės e, demokratinį dialogą. E, kalinami žmonės, opozicijos atstovai turėtų būti paleisti, užtikrinta žodžio ir minties laisvė ir nepriklausoma demokratija. Ačiū, panas Damas Makeris. Ačiū pirmininkė, aš pritariu anksčiau pasisakiusiems vasario mėnesį vyko studentų protestai, kuriais buvo siekiama um, prieš protestuoti prieš prezidento veiksmus, tuo tarpu prezidentas um, davė nurodymą juos suimti, tūkstančiai studentų yra įkalinti, daugelis jų mirė. E, daugelis įkai kalinti penkeriems metams. E, Čaveso pasiekėjas prezidentas Maduro bando viską laikyti savo gniauštuose, e, klesti korupcija, ekonomika nacionalizuota, didesnė nei 60 procentų infliacija toje šalyje. Mes turėtume pasiekti Junktinio Amerikos valstijų kongreso pavyzdžių ir susitarti dėl šių Maduro veiksmų pasmerkimo bei ekonominių sankcijų. Turėtume išaldyti ES teikiamą finansinę pagalbą Venezueloje. Turėtume siekti, kad šimtai taikių demo, demonstrantų būtų paleisti. Marija Kordina Mačao buvo e, prezidentė, turi būti taip pat paleista. Ačiū, ponas Karalantė sulla questione, sulla questione venezuelana come spesso avviene in casi. Ačiū ponė pirmininkė. Dėrybose dėl rezoliucijos pakeitimų kylo nemažai problemų ir dėl to, kam skiriamas dėmesys ir dėl rezoliucijos turinio. Ir kol kas mes objektyviai nenušviečiame situacijos. Yra prezidento Nikolaso Maduro rėmėjų, be jokios abejonės, bet opozicijos rėmėjų irgi yra nemažai. Ir gal tai nėra visiškai spontaniškas susiskaldimas, nes čia slypi ir vakarų jėgos. Taigi būkime šiek tiek atsargesni vertindami tą situaciją, pažvelkime į tai, su kokiomis institucijomis tai tiesiogiai susiję ir bandykime apsaugoti žmogaus teisės Venezueloje ir padėkime jiems. Ačiū. Kitas kalbėtojas ponas Maura. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši rezoliucija yra parengta tikrai laiku ir galiu pasakyti, kad šiandien Europos parlamentui pavyko tinkamai uh, pasielgti esant susiklošiusiams aplinkybėms šio istoriniu momentu Europos parlamentas galės sureaguoti į opozicijos poreikius Venezueloje. Tačiau parengę griežtą rezoliucijos tekstą neturėtumėme pagalvoti, kad padarėme viską, ką privalėjome. Mes šalia rezoliucijos ir toliau turėtumėme dirbti dar ryštingiau tam, kad Venezuelos vyriausybė galiausiai liautųsi sistemingai pažeidinėjusi žmogaus teisės ir pažeidinėjanti opozicijos politinės teisės. Tačiau jeigu nepavyks pasiekti tokių pokyčių, turime ieškoti visų galimybių, visų kitų galimybių, kad Venezuelos vyriausybės elgesys pasikeistų. Ačiū, ponas Kūso. Dėkoju. Kai kurie kolegos demokratiją, žmogaus teisės vertina taip, kaip jiems paranku. Tiesiog bandoma žmogaus teisės instrumentalizuoti ir viskas jau buvo padaryta siekiant demokratijos Venezueloje. Vyko ir žiniasklaidos karas, ir karinis perversmas, ir štai šie taikūs protestuotojai, kurių e, nuotraukas aš rodau. Čia matome ginkluotą susirėmimą. tie, kurie balsuos už šią rezoliuciją. Norėčiau jų paklausti, kaip jūs jaustumėtės, jeigu kažkas užsidengęs gobtuvu nužudytų žmogų. Venezueloje vyksta protesto veiksmų, tačiau vyksta ir kitokių siaubingų dalykų. Jūs galite tikrai meluoti, kiek norite, tačiau niekas neprivers Venezuelos nugriauti uh, demokratiškai pasirinkto vadovo. Ačiū, pana Štetina. Ačiū. Venezuelos režimas bando užgniaužti opoziciją. Tūkstančiai žmonių įkalinti, įskaitant ir studentus, žurnalistus, pavyzdžiui, Leopoldo Lopes, labai svarbus opozicijos lyderis, irgi atsidūrė kalėjime. Dėl to aš ir remiu šią rezoliuciją, kuri yra grįsta mūsų istorinė patirtimi. Mūsų buvusio Sovietinio sąjungos režimo šalyse irgi buvo bandoma užkneušti opoziciją persekiojimų būdu, įkalinant opozicijos veikėjus. Dėl to visuomet labai svarbu gauti paramos, susilaukti paramos iš demokratinių valstybių Mes jo susilaukėme prieš 25 metus ir aš manau, kad mes šiandien visi turime suteikti demokratinę paramą tiem žmonėms. Aš reikalauju, kad nedelsiant būtų išlaisvintas, išlaisvintas Leopoldo Lopes ir kiti sulaikyti politiniai kaliniai. Ačiū. Asys. Labai ačiū. Toliau ponas Asyš. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip matome, demokratija būtinai turi e, prilygti, e, o egzistuoti paraleliai teisės viršenybė. O teisės viršenybė reiškia, kad yra skirtis. E, galios principai yra užtikrinama žodžio laisvė ir apskritai gerbiamos visos laisvės ir teisės. Pagarba teisės viršenybei pirmiausia turi būti užtikrinama valstybę valdančių žmonių ir mūsų grupė džiaugiasi, kad mes galime prisidėti prie šios rezoliucijos rengimo. Padėtis Venezueloje yra labai sudėtinga. Mes prieštaraujame sankcijoms visapusiškai, apie kurias buvo kalbėta. Tai neturi nieko bendro su tuo, kas vyksta tose šalise. Jokių būdų negalima lyginti padėties Venezueloje su tuo, kas vykdavo Sovietų sąjungoje. Todėl mes kreipėmės į Venezuelos opoziciją, kad ji elgtųsi taikiai, o ne visuomet būdavo iki šiol. Mes balsuosime už šią rezoliuciją, mes dalyvavome jos rengime, nes mums Pats svarbiausias principas yra teisės viršenybė. Ir padėtis Venezueloje jokių būdų e, teisės viršenybės neužtikrina. Turėtume e, bendriau kalbėti apie Venezuelą, kuri yra e, demokratiška valstybė. Rinkimai ten vyksta, tačiau šiuo metu jis susiduria su rimtomis problemomis ir toje šalyje e, tos problemos turi būti nedelsint sprendžiamas. Europos parlamentas savo vaidmenį šiandien atlieka puikiai. Ačiū ponė Siž. Yra melinosios kortelės klausimas. E, Pone Besero nori jį pateikti. Ar atsakysite? Taip. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėjau pridurti ir pasakyti, kad tai, ką darome Europos parlamente Venezuelos atžvilgių, yra labai svarbu ir e, turi lemiamus reikšmės. Tačiau manau, kad mes vieno dalyko nepadarome aiškiai, neduodame iškaus politinio signalo. Pone Besera, jūs turite pateikti klausimą, o ne išsakyti komentarą. Mano klausimas yra toks. Ar mes Europos Sąjungoje ketiname pripažinti Venezueloje vykdomus politinius persiekimus. Belgija suteikė politinį prieglupstį kai kuriems Venezuelos gyventojams. E, Ačiū. Aš manau, kad e, balsavimas, kuris greičiausiai baigsis palankiai, akivaizdžiai parodys, kad mes merkiame padėti Venezueloje. Mes nesitaikstome su uh, tuo, kaip Venezuela yra traktuojama opozicija. Rezoliucijoje tai labai aiškiai parašyta. Tačiau norėčiau išskirti vieną momentą. Nepainiokime atskirų klausimų. Venezueloje rinkimai vyko neseniai, jie buvo demokratiški, tačiau to nepakanka stabiliai demokratijai užtikrinti. Ne tik rinkimai sudaro demokratiją, turi būti gerbiama teisės viršenybė. Kol to nėra, mes turim daryti spaudimą. Ačiū ponėsis, toliau ponas Karski. Pone pirmininkė, vasarį buvo areštuota keletas studentų, aiškinant, kad jie neteisėtai dalyvavo demonstracijose, to tarpu jos buvo taikios ir jos vėliau provokavo kitas temo, e, demonstracijas visoje šalyje. Reikia turėti omenyje, kad pats e, opozicijos lyderis e, atsidavė į e, valdžios rankas, tuo tarpu Leopoldo Lopeso kalinimas ir kankinimas yra neteisėtas, nieko nepagristas, tai pakerta demokratinės opozicijos gyvavimo galimybės, tai rodo um, nežmonišką, žvėrišką um, pozicijos pareigūnų elgesį, tai pamena bet kokias žmogaus teises. E, opozicija e, kritikuoja prezidento Nikolaso Maduro vyriausybės veiksmus. E, mes šią rezoliuciją prisijungiame prie šios kritikos. Ačiū toliau, ponė Harantsova. Dėkoju, pirmininkė. Matome, kaip Venezueloje vis blogėja žmogaus teisų padėtis. Mes negalime e, laukti sudėję rankas. Todėl aš kreipiuosi į tarybą, kad ji pradėtų galvoti apie konkrečias sankcijas kai kuriems Maduro vyriausybės pareigūnams. Aš visiškai pasibjaurėjusi su tuo, kaip e, ta valstybė traktuoja savo žmonės. Venezueliečiai naudojasi savo demokratinėmis teisėmis, jie dalyvauja taikose demonstracijos ir prieštarauja vyriausybei tada jie susiduria su brutaliomis represijomis ir tai vyksta nuolat. Kreipiuosi į atitinkamas valdžios instancijas, kad jos išlaisvintų visus valstybėje esančius politinius kalinius, nes jie visi buvo sulaikyti e, neteisėtai ir su jais nebuvo elgiamasi taip, kaip reikėtų. Tarp jų yra e, Leopoldo Lopes ir Marija Mačeda Mes negalime toleruoti to, kad opozicijos lyderiai būtų baudžiami e, ir kentėtų. Venezueloje nėra gerai veikiančios teismų tyrimo sistemos. Teismai e, tokiais atvejais netlieka tyrimą, o žmonės įkalina. Ačiū toliau, ponas Chrisogonos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Matėme, kaip e, šiais metais buvo lėjamas kraujas. Tai vyko veiksmuose, kurie buvo nukreipti prieš prezidentą Nikolas Maduro. Man atrodo, kad e, ponas Hel Hosein, e, jungtinių tautų pranešėjas, savo dokumentą pareigė labai selektyviai. Esmė yra ta, kad yra rengiama ir kitokių ataskaitų. Pavyzdžiui, Serfas Lumina taip pat e, parengė ataskaitą apie žmogaus teisų nuolatinius pažeidinėjimus ir pagrindinių teisų pažeidinėjimus. ES e, memorandumas Graikijoje yra taikomas ECOFIN tarybos. Taigi, o kodėlgi mes negalime pažiūrėti Venezuelą ir pažiūrėti, kokia baisi ten yra žmogaus e, teisų padėtis, kaip ir kai kuriuose kitose pasaulio dalise, ir palyginkime tai su tuo, kas vyksta pačiose ES valstybėse narise. Mes Graikijoje nuolat e, esame grasinami tuo, kad būsime išvaryti iš eurozonos ir kad bus paskeltas valstybės bankrotas. Šogonos. Ačiū. Pone Krisogonos, jums yra mėlynoji kortelė. Ar atsakysite? Ponas Bognar nori teikti klausimą. Es ist richtig, dass in Tiesa ta, kad e, Venezueloje opozicijos veiksmai užgniaužiami smurtu. Tačiau tiesa ir ta, e, kad Tiksliau noriu paklausti jūsų, ar tiesa ir tai, kad e, prieš režimą kovojama teroristiniais būdais? terror und folter sind falsch aus irgendwelcher Seite. Tai yra farsas. Tačiau čia vyksta teisėtos procedūros prieš žmonės, kurie padarė nusikalstamą veiką. Gracias, señor Urtasun. Yo tengo que decir que lo que estamos presenciando es un Ponas Urtasun, čia matome 153 taisyklės pažeidimus. Nediskutuojame apie žmogaus teisės, bet kalbame apie demokratiškai išrinktą vyriausybę. Kiek jau rezoliucijų yra siūsta Venezuelos e, administracijai? Yra žmonių, kurie mano, kad ES bendradarbiavo su totalitarniais režimais. Jeigu Venezuelos e, klausimas yra sprendžiamas, jis turi būti sprendžiamas kaip ir kitų valstybių. Šiandien to nedarome. Mūsų frakcija tam nepritars. Mūsų frakcijai toks dokumentas nepriimtinas. Man atrodo, kad tai yra dviveidiškumo pavyzdys. Labai apgailestauju, kaip tai yra, nes nerengėme rezoliucijos ir mes balsuosime prieš ją. Kita. Pone Urtasun, ponas Karskis jums nori pateikti mėlynąją kortelę. Ar sutiksite atsakyti? Padło tutaj stwierdzenie. Buvo pasakyta, kad tokio e, tipo e, valdžios e, smerkimas ir demonstracijos neleidžiamas. Ar jūs pritarėte e, tai, kad įkalinama opozicija, kalinama nežmoniškomis sąlygomis, kad Lopes ir kiti opozicijos nariai buvo apmėtyti ekskrementais kalėjimuose? E, taip pat buvo paleista muzika, e, kurioje buvo garbinamas Šarvesas labai garsiai, kaip galima garsiau, ta muzika buvo leisdama rytais kalėjimo vienutėje. Ar ponė, jūs pritarėte tokiems veiksmams? Los casos, los, los casos que debamos tratar, lo podemos tratar, pero yo lo único que digo. Šie, šios atvejus mes Šiuos atvejus turėtume traktuoti taip, kaip ir atvejus kitose šalyse. Tačiau vis dėlto tai yra žingsnis prieš gene, e, demokratiškai išrinktą vyriausybę. Manau, kad turėtume taikyti tas pačias taisyklės e, visiems. Negalima renkti e, rezoliucijos prieš vyriausybę tik todėl, kad nepatinka vyriausybė. Dar yra viena, e, vienas klausimas pagal mėlynąją kortelę. Ar jūs laikote esant teisinga, kad e, konvencija prieš kankinimą nėra įgyvendinama? Tiek jungtinės tautos, tiek taryba pateikė ataskaitą, kurioje e, teigiama, kad žmogaus teisės pažeidinėjamos Venecueloje. E, tai turėtų turėti tam tikras pasiekmes. Teismai turėtų nubausti nusikaltelius ir ta pati praktika yra taikoma visose valstybėse. Aš nesuprantu, kodėl jūs nesmerkėte tokio atvejo. Iš ties ne apie tai čia turėtume kalbėti. Aš visada smerksiu žmogaus teisų pažeidimo atvejus, tačiau ne apie tai mes dabar kalbame. Mes kalbame apie visuotinį kaltinimą. Ir mes rengiame visą eilę rezoliucijų prieš Venezuelos vyriausybę. Yra ir daugiau kolegų norinčių pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės klausimą, tačiau prieš balsavimą dar turime spėti išnagrinėti dar du kitus klausimus, todėl apgailestaudamas pranešu, kad negalėsiu daugiau priimti klausimų pagal mėlynąją kortelę, bet to stebėsiu, kaip jūs laikote savo kalbėjimo laiko, nes priešingų atveju labai susivėlinsime. Ponas Bašir. Uh, Pone pirmininkė, dėkoju. Noriu pasinaudodamas progą paraginti Obamos administraciją pradėti dialogą su Venezuela, taip pat kaip tai buvo Kubos atveju. Pamirškime atsiprašinėjimus, pamirškime tai, kas kalbama apie e, žiniasklaidą e, ir užtikrinkime tikrą demokratiją. Venezuela turi suvokti, kad jos ekonomika neišsilaikys, todėl kad pasaulinėje rinkoje naftos kainos krenta. E, laukiama 60 procentų infliacija šalyje. Negalime toliau tikėtis tos gerovės, kuri Venezuelos lyderio buvo žadama gyventojams. JAV taip pat kaip su Kuba turėtų pabrėžti, kad ji netoleruos suvereniai valstybei daromo spaudimo. Aš tikiuosi jūsų palaikymo. Prezident. Čia panas Keliam. Dėkoju pirmininkė. Mane labai neramina tai, kad politinė padėtis Venezueloje smarkiai blogėja. Ši šalis turi prisimti atsakomybę ir taikyti teisinės valstybės principus, kadangi tapo Junktinių tautų saugumo tarybos nare. Ekonominė socialinė krizė šalyje yra akivaizdi augančio politinio, augančios politinės netolerancijos išdava. Neproporcingai yra naudojama jėga, yra areštuojami opozicijos vadovai, jos lyderis Leopoldo Lopes ir taip pat suspenduojamas opozicijos kongresmenų mandatas. Tačiau akivaizdu, kad 40 demonstrantų buvo nužudyti pro vyriausybinių pajėgų. Tai nėra teisinės valstybės situacija. Mes e, išsakome solidarumą tų žmonių, kurie bando Venezuelą sugražinti į demokratijos e, kelią atžvilgių. Mes prašome ES ir ponios Mogherini reikalauti, kad nedelsiant būtų išlaisvinti protestuotojai ir politiniai kaliniai. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas Lopes Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios rezoliucijos tekstas nėra labai vykęs, yra paragrafų, punktų, kurie nėra labai objektyvūs. Tačiau visi dėl Venezuelos turi įsitraukti į konstruktyvų dialogą. Dialogą, kuris leistų užtikrinti taiką ir leistų žmonėms laisvai išsakyti savo nuomonę ir surenkti taikias demonstracijas. Venezuelos vyriausybė negali toliau savavališkai įkalinti opozicionierių. Lopesas jau dešimt mėnesių sėdi kalėjime ir jis visiškai savavališkai buvo įkalintas. Ta, apie tai tai kalima pasmerkė įvairios jungtinių tautų institucijos. Labai svarbu, kad teismai tinkamai veiktų Venezueloje. Kai kurie kaliniai laikomi kariniuose kalėjimuose ir jie įkalinti visiškai savavališkai. Aš norėčiau pasakyti, kad e, realus konfliktas Venezueloje nėra kapitalizmo socializmo konfliktas. Tai yra konfliktas tarp tų, kurie gina smurtą ir savališkai bando įkalinti opozicionierius ir tų, kurie bando užtikrinti demokratinius procesus. Ponas Belderis. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienu sakiniu galima daug ką pasakyti, ypač kai kalbama apie vieningą demokratinę opoziciją Venezueloje. Kalbame apie režimą šalyje Tačiau problema yra daugiau nebaudžiamumo problema. Ir aš manau, kad mes turime pasirūpinti, kad būtų įmanoma sugrįžti į demokratinės vėžės tai valstybei. Būtent tą aš noriu pasakyti prezidentui Nikolas Maduro, nes matome, kad kyla didžiulė antisemitizmo banga Venezueloje ir tai nėra labai įprasta, turint omenyje, kad tas antisemitizmas vyksta šalyje, kur žydų yra labai nemažai. Dėkoju, ponė Weber. Šiandien Venezueloje daug pilietinių, pilietinių politinio opozicijų vadovų yra įkalinti. Ponas Lopes yra geriausiai tikriausiai žinomas, tačiau daugiau nei šimtas jaunų aktyvistų irgi sėdi kalėjime, daugiau nei du tūkstančiai tyrimų vykdoma Jie tiesiog bandė surenkti protestą prieš vyriausybę, kuri nuvedė valstybę prie katastrofos. Prezidentas Maduro ir jo vyriausybė turi suprasti, kad demokratinėje sistemoje mes sąžininkai konkuruojame su oponentais, neįkaliname jų ir taip užkertame kelią jų politiniai karjerai ir gyvybei. Jungtinių tautų žmogaus teisų įgaliotinis reikalauja, kad būtų išlaisvinti šie kaliniai. Taip pat tą sako ir komisija prieš kankinimus, taip pat Amerikų e, bendra komisija. Mes negalime galvoti, kad tai yra samokslo teorija prieš Venezuelos vyriausybę. Priešingai mes norime kad Venezuelos žmonės pasirinktų demokratinį kelią, norime, kad jie būtų saugus ir kad tai būtų klestinti šalis. Dėkoju. Ačiū. Pone Zuber. Ačiū, ponė pirmininkė. smurtas, greunami vieši pastatai, padėgymai, padėginėjami darželiai, ligoninės, kitos viešos įstaigos. Šiandien moters, moteris prarado kūdikį dėl to, kad buvo duoti nurodymai padegti darželį. Aklai šaudomai žmonės. Toks elgesys iš ties yra labai pavojingas. Ir visi, kurie ragina tokius veiksmus, turėtų būti baudžiami. Venezuela buvo nepriklausoma jau kurį laiką ir žmonės tai pamiršta, o nukentėjusiai čia yra tie žmonės, kurie žuvo tokiuose veiksmuose ir kartais atrodo, kad pamirštame, jog buvo ir nužudytų, ir sužeistų žmonių. Matome, kad buvo atlikta daug žiaurių nusikaltimų Venezueloje. 14 teisėsaugos pareigūnų yra areštuoti dėl piknaudžiavimo. Venezuela yra suvereni valstybė ir su ja reikia elgtis pagarbiai. Aš smerkiu tokį neokolonializmą, kuris čia išryškėja šiose diskusijose. Žmogaus teisės yra instrumentalizuojamos ir žmonės, kuriuos jūs kuriems jūs atstovaujate, nėra reali Venezuelos opozicija. E, e, Toliau periname prie spontaniškų pasisakymų. Norinčių kalbėti yra labai daug. Deja, negaliu visų prašymų patenkinti nes e, kitaip labai atsiliksime nuo mūsų plano. Todėl iškart suteiksiu žodį kiekvienos frakcijos e, po vieną atstovą galės pasisakyti. Pirmenybė suteikiama tiems, kurie dar nekalbėjo. Ponas Edurgais. Ačiū, ponė pirmininkė. Padėtis Venezueloje yra tarptautinė krizė. E, Maduros vyriausybė tęsė Hugo, Hugo Čiaveso e, diktatorinį valdymą ir e, prisideda prie teroristinės veiklos, žaboja e, spaudos laisvę ir daro spaudimą skurdiems Venezuelos žmonėms. Venezuela yra siaubinga valstybė, žmonės ten yra persikiojami, uždaromi kalėjimus, jeigu nemano taip, nemasto taip, kaip ponas Maduro norėtų žiniasklaidos priemonės yra uždaromos dėl to, kad nenori šokti pagal čevizmo komunistinę dūdelę, e, žmonės persekojami, žmonės badauja, žmonės bijo e, tų čevistų ekscesų. Todėl Europos institucijos turėtų reikalauti, kad Venezuelos vyriausybė e, nutrauktų antidemokratišką smurtą savo valstybėje ateis diena, kai čia, katastro, čia vistinė katastrofa baigsis e, Europos Sąjungoje ir mes Europos e, liaudės partija darysime viską, ką galime, kad taip atsitiktų kuo greičiau. Ir labai gaila, kad e, Ispanai, ponas Iglesijos ir Boemos gina Venezuelos valdžią. Bet jie netėjo į šią diskusiją ir nepasakė nei vieno žodžio. Ačiū. Pone Tagada. Ačiū. ES e, tarptautinėje arenoje veikia kaip demokratijos ir žmogaus teisų užtikrintoje. Mes turėtume įsitikinę teikti, kad pagarba žmogaus teisėms ir demokratinėms procedūroms nėra tik išorės politikos prioritetas ES. Tai yra e, pagrindas bet kokios valstybės egzistencijai. Mes esame labai susirūpinę dėl padėties Venezueloje, dėl e, žmogaus teisų padėties, dėl terorizmo, dėl e, nuolatinių žmogaus teisų pažeidimų. Ši rezoliucija yra labai svarbi, taip ES duos labai aišku signalą, kad demokratiniai principai ir teisės viršenybė yra svarbus. Lygiai taip pat uh, persekiojimai ir neteisėta teismų veikla turi baigtis. Venezuelos vyriausybė turi siekti realios pažangos, kad būtų užtikrinta žodžio laisvė ir susirinkimų laisvė. Be to svarbu, kad e, šis e, mūsų gestas atspindi visų Europos institucijų e, norus. Ir aš norėčiau, kad vyriausiųjų įgaliotinė užsienio politikos reikalai suvadintų svarbesnį vaidmenį. Ponas Leger. Labai ačiū. Aš turėjau vilties, kad galėčiau pakalbėti apie ponios Karinos Mačadą atvejį, bet aš dabar sutelksiu dėmesį į Venezuelos ambasadoriaus komentarus išsakytus vakar Merkosiur delegacijoje. Jis, pasakė, jis pasakė, kad Leopoldo Lopes yra kaltas dėl visos eilės pažeidimų. Ir po to ambasadorius sakė, kad jam bus pritaikytas teisingas teismo procesas. Tai yra absurdas. Venezueloje sąžiningo teismo uh, galimybė nyksta, tai yra akivaizdžiai aišku. E, režimas kenčia pats nuo savęs. E, šis, e, šio režimo prezidentas čiulba kaip aukštelis, bet jis iš tiesų slepia baisius žmogaus teisų pažeidimus ir žmonių skurdinimą. Šiandien girdėjau jokingų kraštutinių kairiųjų pasisakymų apie pagarbą neokolonizmui gėda jums už tai, kad drįstate taip gėdingai kalbėti. Senor Bėgaš. Ponas Bėlaš. Quero expressar a eh, minha solidariedade e apreço. Aš norėčiau išsakyti solidarumą su Venezuelos žmonėmis ir pagarbą jiems. Tie žmonės laisvai ir demokratiškai reiškė paramą revoliuciniam procesui, kuris dabar toje valstybėje vyksta. Tai daroma per visą eilę rinkimų, referendumų, kuriuos tarptautinė bendruomenė pripažįsta kaip galiojančius. Buvęs Junktinių Amerikos valstijų prezidentas Jimis Carteris Venezuelos demokratijos procesus e, pateikia kaip pavyzdį kitoms valstybėms. Todėl E, vietoj to, kad skaitytume lekcijas Venezuelai apie demokratiją, pagalvokime geriau apie, e, kaip ta valstybė išnaudoja savo resursus e, daugumos labui. Jie e, baigia neraštingumo dominavimą, kovoja su skurdu, su badu, nebelieka gatvėse gyvenančių žmonių. Nepaisant to, žmonės e, lieja neapykantą toje valstybėje vykstantiems procesams. Ačiū dabar ponė, ponas Dela Vedova tarybos vardu. Grazie. Eh, grazie, signor. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Europa yra Venezuelos sąjungininkė. Istorija bendra mus jungia. E, taip pat e, mes susiję ir ekonominiais saitais. JAV, aišku, galėtų prisidėti, kad Venezuela pakreiptų vieną ar kitą linkme. Galių polarizavimasis šioje šalyje yra pavojingas. 2014 metais e, jų pradžioje labai skausmingai buvo numaldytos e, demonstracijos. ES iš karto pareiškė savo susirūpinimą dėl galių pasiskirstimo ir neramumų šalyje. Mes taip pat išreiškėme savo susirūpinimą dėl to, kad studentai ir politiniai e, opozicijos nariai ir aktyvistai yra įkalinami, suimami. Dabar ieškoma susitarimo. Mes taip pat kreipiamės į visas suinteresuotasias šalis, prašydami pradėti politinį dialogą ir užtikrinti, kad nebūtų smurtaujama. Deja, reikia e, pastebėti, kad e, jokio susitaikymo nėra. Nerima kelia ir tai, kad e, šie procesai tikriausiai vyks ir ateityje. Europos Sąjunga teigia, kad ji yra uh, už poną Maduro, ji palaiko prezidentą. Tačiau vis dėlto įtampa šalyje rodo, kad Venezuela neįveikė savo susiskaldimo. Situacija tikrai sudėtinga. Uh, Vyriausybė turėtų prisimti atsakomybę už įvykius ten, opozicija beje taip pat. Tik tokiu būdu bus rasta išeitis. Tik susivienijus problemos bus įspręstas. 2013 metais vyriausybė laimėjo rinkimus, o dabar į, iš jos laukiama kompromisu. Venezuela susiduria ne tik su politinėmis problemomis, tačiau su labai sunkiomis socialinėmis, ekonominėmis, saugumo problemomis. E, infliacija ir toliau auga, beveik nėra e, plataus vartojimo prekių, neužtikrinamas e, piliečių saugumas, kainos mažėja ir aišku, tai labai neigiamai veikia šalies ekonomikos augimą. Panašu, kad 2015 metais numatyti tikslai nebus pasiekiami. Prezidentas Maduro e, paskelbė, kad e, biudžetas bus apkarpytas. Taigi būtina rasti sprendimą, kad e, konfliktai būtų pažaboti. Jungtinių tautų generalinis sekretorius taip pat paskatino Venezuelą ieškoti kompromiso. Tiek studentų lyderis, tiek opozicijos lyderiai ir toliau kalinami. Venezuelos Institucijos turi užtikrinti nešališką jų bylų nagrinėjimą, taip pat teisinės valstybės principų laikymasi. Mes ir toliau labai atidžiai seksime tokius atvejus kaip Leopoldo Lopiso bei keturių studentų lyderių, kurie kartu įkalinti su juo. E, Tuo pačiu norime tiek regioniniu, tiek e, dvišaliu pagrindu sustiprinti ryšius su Venezuela. Mums taip pat svarbu, kad Venezuelai pasisektų pasiekti pažangos, kad ji taptų stabilę valstybę. Tačiau tokia ji taps tik tuo met, jei užtikrins žodžio ir minties laisvę, demokratijos principų laikymasi ir e, tautos susitaikymą. Ačiū. Ačiū. diskusijos